Pereisime prie darbo tvarkės klausimų. Visi turite darbo tvarkės projektą ir jeigu nėra pastabų, biudžeto projektą galime patvirtinti. Pastabų nėra, tai darbo tvarkė patvirtinta. Noriu pasakyti, kad posėdis yra transliuojamas gyvai internetu. Ir norėčiau dar kartą pasveikinti abiejų parlamento komitetų narius. Toliau dirbsime šiuo labai svarbiu klausimu dėl Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Noriu visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą tarp abiejų komitetų. Norėčiau dabar mm, perduoti žodį poniai Dėly, kur yra transporto komiteto pirmininkė, kad ji galėtų vadovauti posėdžiui. Ačiū kolegos, labas rytas. Visų pirma, prieš pradedant posėdį norėčiau pasveikinti poną Buzoj su išrinkimu. Iš tikrųjų darbas įdomus, bet e, to darbo laukia labai daug, tad linkiu jums sėkmės. Noriu taip pat pasveikinti ir Hans Peter Wagner, kuris atvyko iš Tirolio, kuris yra regiono komiteto narys ir kuris taip pat dalyvau šiame procese dėl mm, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Taip pat, ponė Taylor, nematau jūsų. Prašom nesikunklinti, pasirodyti, kur esate. Taigi, sveikinu ir jūs mūsų posėdėje. Kolegos, kalbėsime apie sujungimo mechanizmą ir tai yra finansavimo programa, kuri yra įtin svarbi. Uh, transeuropinių tinklų įgyvendinimui tiek transporto, tiek skaitmeninėje srityje. E, trankomitetais benedarbiavo praeitą kadenciją formuodami parlamento poziciją, čia labai svarbių klausimų pirmoji svarstymų, ir yra dalinis susitarimas sudarytas uh, išties intensyviose dėrybose tarp mm, tarybos ir komisijos ir e, parlamento, bet aišku, mm, darbas nebaigtas, reikia dar biudžeto skaičių ir kai kurių kitų elementų, dėl ko taryba vis dar nėra pasirengusi dėrėtis, e, susitarti. Kalbant apie bendrą daugiametį finansinę programą, aišku, tie e, skaičiai yra labai svarbus, taip pat reikia paminėti ir bendrą sprendimo procedū, prieimimo procedūrą, taip pat ir dėl infrastruktūros tinklų sungimo priemonės ir turi būti susitarta su taryba dėl šio klausimo, laikas yra ribotas. Uh, reikia, kad 2021 metams jau būtų parengta donatų finansinė programa. Noriu pasveikinti poną Marinesku, vieną iš bendra pranešėjų, ir poną Rykė, kur jūs esate, ponas Rykė, ačiū Jums, ir ponia Verkunen Štai matau ir jūs, sveikinusi su visais bendra pranešėjais, dėkuoju ir jums, ir šešėliniams pranešėjams. Aš žinau, kad diskusijos buvo nepaprastai ilgos ir techniškos. Taigi šiandien esame pasirengę balsuoti ir turime nuspręsti, kokie bus kiti e, šio klausimo etapai. Mūsų taisyklės aiškiai, aiškios yra ir numato dėrybas. Uh, dėl ankstyvojo antrojo svarstymo pagal 72 e, parlamento darbo tvarkos taisyklių punktą. Ir mes dirbsime dėl to garsiojo dėrybų mandato. Tai yra mūsų pozicija, reikia prisiminti pirmojų svarstymų, ką patvirtiname. Kas, kaip tai buvo patvirtinta pirmojų svarstymų parlamente. Ir reikės absoliučios daugumos narių tiek įtrė, tiek transporto komiteto narių kartu. 121 e, narys, reikia absoliučios daugumos, taigi 61 nario balso šiam balsavimui Dabar visų pirma noriu išsiaiškinti, ar turime pakankamą narių skaičių. Paprašysiu dabar jūsų visų balsuoti. Prašom. Aš pamiršau kartę, kortelę. Gal galėtumėt priskaičiuoti ir mano balsą? Gerai, priskaičiuosime jūsų balsą, bet labai prašau aiškiai kelti e, ranką, kad žinotumėm, ar jūs esate už ar prieš, ar susilaikote. Taigi, prašom, bandomasis balsavimas, e, balsavimas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 Pereiname dabar jau prie oficialaus balsavimo. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Plus 77 contre 22, 2 abstentions mandat. 77 už 22 prieš 2 susilaikė, taigi um, mandatas yra patvirtintas. Labai ačiū visiems. Ar turėtumėt kitų klausimų? Ne, ačiū, posėdis baigtas. E labai prašyčiau kolegų iš įtrės e komiteto likti šioje salėje ir labai noriu padėkoti transporto komiteto kolegoms ir pirmininkiai už dalyvavimą. Good morning once again. Uh, we start our. Uh, Labą rytą dar kartą. Pradėkime šiandienos posėdį. Pirmas klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Turite darbo atvarkės projektą. Jeigu nebūtų jo komentarų darbo atvarkė patvirtintumėm. Komentarų nėra, taigi darbo atvarkė tvirtiname. Kaip visada, e, posėdis yra transliuojamas inter, internetu ir vertimas yra užtikrintas 20 kalbomis. Lapkričio 12 dienos koordinatorių sprendimai yra nusiusti. Lapkričio 26 e, visiems kolegoms dar vienas svarbus e, pranešimas. Gruodžio 5 dienos popietės posėdis yra e, panaikintas. Toliau lapkričio 11-12 posėdžio protokolai yra pateikti ir jeigu visi sutinkate, šie protokolai yra tvirtinami. Toliau greitai pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra trilogas ir mm, preliminus susitarimas dėl padangų ženklinimo, dėl kūro naudojimo efektyvumo ir kitų esminių parametrų. Tai yra EPP pranešė Hena Virkunin. He, Noriu pasakyti, kad paskutinis trišalio dialogo susitikimas įvyko lakučio 13 dieną ir buvo sudarytas preliminarus susitarimas su taryba. Tol... O tolesnės detalės pateikti aš suteiksiu žodį pranešėjai poniai Virkunen. Ačiū pirmininkė, visų pirma sveikinu Jūs išrinktą į šias pareigas. Uh, Kaip pirmininkas ir pasakė, lapkričio 13 dieną paskutinėme trišalėme dialoge buvo sudarytas susitarimas ir noriu padėkoti visiems šešėliams pranešėjams, padėjėjams, darbuotojams, visiems e, nariams, visam sekretoriatui iš puikų darbą. Dabar kas bus su tomis etiketėmis, su ženklinimu. Dabar atnaujintas dizainas, nauji elementai yra numatyti. Mm, ir kas yra labai svarbu, yra paminėta ir dėl šiaurin, šiaurės valstybių e, naujose etiketėse. E, Nuosios etiketės bus e, taikomos ir autobusams. Kol kas tai nėra numatyta mm, saženklinimo reikalavimuose. Manau, kad didžiausios diskusijos įvyko dėl uh, E, mikroplastikų problemos ir nuvažiuojamų kilometrų. Mikroplastikai e, dėl tri, nusitrynimo, kurie patenka į aplinką, čia komisija siūlo deleguotą aktą, kai bus e, prie, prieinami tinkami tikrinimo metodai. Toliau dėl nuvažiuojamų kilometrų nurodymo Mm, ženklinimo ir, ir dėl to tinkamo e, įvertinimo metodo. Dėl komisija įvyks, įvyk, e, atliks tinkamą poveikio įvertinimo e, tyrimą, taip pat ir dėl papildomos informacijos pateikimo etiketėse ženklinime. Kol kas dar yra tik tai ankstyvosios tokio tyrimo metodo kūrimo stadijos. Komisija uh, pasakė, kad galės įtraukti šią informaciją į, į etiketės to įženklinimą tuomet, kai bus prieinami tokie tikrinimo metodai. Toliau dėl parametrų pakeitimo Dėl sukeibimo ir keliamo triukšmo irgi e, tai bus numatyta jau teis, įprasnėje teisėje kūrinėje e, procedūroje. Sakykime, jeigu ateityje bus kažkaip tai keičiami tie parametrai, tai bus teisės aktų pakeitimai numatyti. 2025 e, metų sausio pirma turi būti įsigaliojimo data peržiūra, peržiūros data, o 21 metų sausio 1 yra įsigaliojimo data. Dar kartą noriu šeš, padėkoti šešėliniams pranešėms ir visiems darbuotojams, kurie padėjo šio klausimu. E ačiū Jums, šešėliniams pranešėjams, įtri e sekretariatui, ačiū už šį preliminarų susitarimą. Dabar iš karto siūlyčiau perėti prie balsavimo. Visų pirma, trumpas bandomasis balsavimas. Prašom. Mm, galite balsuoti kaip norite, nes tai yra tik bandomasis balsavimas. It's okay. Yeah? It's okay. Thank you very much. Viskas gerai, ačiū. Dabar pereikime prie balsavimo, vardinio balsavimo. Prašau balsuoti. Everybody voted? Then we'll close the vote. Ar visi balsavote? Galime baigti balsavimą. Very strong uh, Labai didelė dauguma, 59 už, 2 susilaikė, sveikiname dar kartą, linkime geriausios kloties ateityje. Balsavimą baigėme, dabar pereiname prie septinto darbo atvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su Žana Rypake, kuris yra mokslo tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato vadovas. Kalbėsime apie misijas ir partnerystės horizonto Europai kontekste, kolegos, svečiai, kas išeinate tai iš salės, labai prašau tai padaryti kaip galima greičiau ir tyliau. Norėčiau šiltai pasveikinti generalinį direktorių Žaną Ryk Pake, jau, rugs, jau, jau ir rugsėjai generalinis direktorius uh, dirbo ir, ir kartu su mumis ir čia tikrai galime ir sakyti, kad e, labai svarbus yra mūsų komiteto ir komisijos suinteresuotumas, kaip galima dažniau keistis nuomonėmis ir kartu dirbti dėl horizonto Europai strateginio planavimo ir mm, labai svarbu, aišku, čia kalbėti apie misijas ir partnerystės ir aptarti situaciją nuo praeito susitikimo. Mm, mūsų komitetui itin svarbu būtų išgirsti, kokie yra tolesni žingsniai numatomi dėl strateginio planavimo proceso. Detaliau norėtumėm taip pat išgirsti informaciją apie mm, visą procesą dėl partnerysčių e, parinkimo, taip pat susitarimų viešojo viešojo sektoriaus partnerysčio ir bendrų technologijų iniciatyvų ir kaip yra misijos apibrėžiamos konkrečiau. Mm, mes turime valandą 25 minutės numatytą šiam klausimui ir iš karto suteiksiu žodį ponui Pake, kad jis galėtų pristatyti Europos komisijos ir savo poziciją šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau ir aš jūs pasveikinti su išrinkimu. Viliuosi, sėkmingo bendro darbo. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti įtrė komitete. Kalbu komisarės Marija Gabriel vardu. Mes įgyvendiname jos įsipareigojimus, duotus per klausimus, visiškai informuoti parlamentą ir įtrė komitetą apie strateginį planavimą ir apie pasirengimą Europos horizonto programai. Man tenka didelė garbė teko garbė pasisakyti komitete rugsėjo pradžioje. Kalbėjau apie nuveiktus darbus, o dabar paprašysiu poros minučių jūsų dėmesio, kad galėčiau informuoti apie naujienas, nemažai nuveikta, rengiantis ir apie atskirus pasirengimo elementus norėčiau papasakoti jums. Pasidžiaugsiu, kad rezultatai ir įsitraukimas suinteresuotojų pusių yra tikrai įspūdingi, vyko viešosios konsultacijos vasarą, dalyvavimas, kaip sakiau, tikrai puikus. Konsultacijos baigėsi spalio ketvirtąją, mes gavome šeši, daugiau nei 6600 pasiūlymų ir minčių iš suinteresuotojų pusių, didžiulis susidomėjimas, įsitraukimas, kurį rodo mūsų partneriai Europoje. Akivaizdu, kad strateginis planavimas gali nulemti sėkmingai ir savalaikį programos vykdymą. Po to vyko trijų dienų intensyvios ir tiesioginės diskusijos tarp svarbiausių dalyvaujančių pusių ir komisijos tarnybų. Taip pat dalyvavo valstybių narių administracijų atstovai, kurie bendravo su suinteresuotomis pusėmis ir noriu pasidžiaugti, kad daug parlamento narių dalyvavo šiuose mokslinio tyrimų ir inovacijų dienos renginiuose. Mes Europos horizontą kūrėme bendromis jėgomis ir tas buvo labai aiškiai regime per šiuos trijų dienų renginius, apie kuriuos ką tik užsiminiau, ir pasirengimas e, tikrai duoda naudos. Po to komisarė atnaujino atliktus darbus, buvo spalio pabaigoje patvirtintas atnaujintas orientacinis dokumentas strateginiam planavimui, jis pateiktas įtrė taip komitetui, prasidės tikslinės konsultacijos su svarbiausiomis suinteresuotomis pusėmis, taip pat viskas prieinama visuomeniai. Mes gavome porą šimtų papildomų pasiūlymų. Jie iš principo patvirtina mūsų pasirinktą kryptį, pasiūlymus išriškėjusius per strateginės konsultacijas ir visa tai atitinka naujosios pirmininkės Uršulos von den Leyen siūloma bendra darbų krypti. Dirbame kartu su ITRE komiteto sekretorietu, parlamento nariai pateikė savo minčių, identifikavome virtinę bendrų iššūkių, horizontalių visiems klasteriams, žalesis ICT ir kas išriškėjo per paskutinėsias konsultacijas, būtent susitelkti ties atvirų mokslų, padaryti jį labiau matomą, bei ieškoti papildomų sinergijos galimybių tarp Europos horizonto ir kitų būsimų, būsimojo Europos biudžeto eilučių. Šiai dienai mes jau beveik baigėme renkti dokumentą, jis netrukus bus paskelbtas ir aišku, ITRE komitetas jį gaus, o šiuo dokumento pagrindu kitais metais prasidės strateginio planavimo darbai. Be abejo, reikia atsižvelgti į bendrą darbų grafiką, į tai, kad rengiama daugiametė finansinė programa. Reikia suvokti, kad daug kas priklauso nuo DFP skaičių ir tik tai leis mums įrašyti skaičius į Europos horizonto programą, kurią po to visos institucijos turės patvirtinti. Atsižvelgianti visą tai, savo įžanginėme pasisakymę paminėčiau du svarbius elementus svarbius nariams, tai misijos ir partnerystės. Apie misijas. Misijų valdyba buvo sukurta vasarą. Tikslas pristaikyti prie klimato kaitos, dėl kovos su vėžiu, dėl vandenynų, klimato neutralus ir išmanus miestai, dirbožemiai, taigi visos šios šių sričių valdybos vyko, posėdžiavo, atsiprašau, aktyviai, pavyzdžiui, miestų misijų valdyba net keturis kartus susitiko ir kai kurios iš jų jau pristatys komisijai ir kai kurios taip pat ir parlamentui apie šių misijų tikslus. Dabar mes dirbame sričių lygiai, o misijų valdybos turi teikti rekomendacijas apie e, savo sritį bei pasiūlyti konkrečių minčių. Taigi mes dirbame su misijų valdybomis ir su nacionalinėmis administracijomis. Vilėmės parlamento narių ir komiteto narių aktyvaus indėlio, kreipkitės į savo nacionalinį nes partnerius gimtinėje, bendraukite su akademinė visuomenė, su viešąja administracija, su piliečiais, informuokite apie situaciją. Beje, kaip Karlos Moedas visada sakė, misijų tikslas yra pažadinti Europos visuomenės vaizduotę ir atnaujinti ryšį tarp piliečių, mokslininkų ir sprendimų prieimėjų. Taigi mums reikia užtikrinti santykį su piliečiais, mums reikia tada išklausyti jų minčių bei kartu parengti tą būsimąją misiją. Nelengva bus rasti e, glaudesnį ryšį su piliečiais, bet tai būtina, jeigu kalbame apie demokratiją, tas būtina ir tai garantuos mūsų darbo, visų misijų sėkmę. Atitinkamai turime pagalvoti, kaip užtikrinti, kad misijų valdybos galėtų aplankyti visas valstybės nares bei e, sustikti su pilietinė visuomenė, su suinteresuotomis pusėmis. Todėl, ponė pirmininkė, būtų puiku, jeigu komitetas ir jūsų nariai čia parodytų daug iniciatyvos. E, komisarė Gabriel per savo klausimus minėjo, kad kiekviena, kiek, kiekviena misijų valdyba paskirs specialų narį atsakingą santykiams su ITRE komitetu. Darbai šioje srityje parengėmieji kol kas vyksta, bet jie artėja prie pabaigos, netrukus sulauksite daugiau informacijos. Kiek žinau, komitetas planuoja surenkti klausimą misijų valdybų klausimų, tai būtų puiku, kad misijų valdybos pačios galėtų prisijungti prie parengiamųjų darbų. Paskutinė mintis - partnerystės. Čia taip pat yra naujienų, rengiant strateginį planą, identifikavome, atsižvelgiant aišku į parlamente vykstančias diskusijas, 48 partnerystės Vyksta parengėmėjai darbai joms, pirmiausia, 30 potencialių institucinių partnerysčių, dabar vyksta poveikio vertinimas, taigi aktyvus analitinis darbas atliekamas komisijoje, dirbame su pagrindiniais e, partneriais, kurie ir gyvens tas institucinės partnerystės. Komisarė, manau, yra jau pasakiusi, apie tai diskutavome ir rugsėjį partnerysčių kelias kaip ir apibrieštas, tikslas aiškus, tačiau poveikio vertinimas, tas analitinis darbas patvirtins ar paneigs, kad e, tas labai integruotas partnerysčių darbas, tarp institucinis intensyvus darbas duos didžiausios naudos ar ne. Aš Manau, kad partnerystės tikrai duos naudos pagal sąnaudų naudos analizę. Tęsėme darbus su savo partneriais nacionalinėse administracijose ir mokslinio tyrimo organizacijose. Darbai vyksta visoje Europoje, ruošiamės būsimajam įgyvendinimui. Pažymėčiau, kad papildėme sąrašą keturiomis partnerystėmis. Dokumentas papildytas lyginant su tuo, ką turėjome dokumente vasarą, sveikatos apsauga ir atsparumas e, antimikrobinėms medžiagoms, išmanios miestai ir bendruomenės, tai aišku glaudus ryšys su misijų valdyba, vandens e, klausimai ir iš viso turime 48 partnerystės. Jas, jos kaip tik yra rengiamos kartu su jumis, su partneriais visoje Europoje. O netrukus sulauksite teisėkuros pasiūlymų tiek dėl institucinių partnerysčių, tiek, tiek dėl kitų tos rušies partnerysčių būtų tiek, o dabar laukiu jūsų minčių ir klausimų susijusių su visais pasirengimo Europos horizonto įgyvendinimo aspektais. Labai ačiū Jum už išvalgas, už informaciją, už pasirengimą bendradarbiauti su ITRE komitetu parlamente. E, horizonto programa yra labai didelė, ko gero pati didžiausia programa Mm. Ir aišku, turim remtis e, Horizontas 2020 programa ir e, siekti dar daugiau. Dabar e, diskusijos, pradėsime jas nuo pono Heller, kuris ne tik koordinatorius iš EPP frakcijos, bet ir atsakingas už programą Horizon Europe. Noriu pasisveikinti su ponu pakė atvykusių į parlamentą. Pradėsiu iš pradžio nuo struktūrinių klausimų. Tai atspindi mano gal vokišką esmę. Mes pastebėjom keletą netitikimų tarp to orientacinio dokumento ir e, skirto strategijai ir e, to susitarimo e, kai kalbame apie klimato e, klasterį, tai tas climate kick nėra tenai minimas. Pusiausvyrą tarp e, karinių ir civilinių aspektų, kai kalbame apie saugumą ir mokslinius tyrimus, irgi turėtų būti atspindėta, ypač programos įžanginėje dalyje. E, čia kalbame apie labiau techninius dalykus, bet jie yra svarbus. Taip pat Kitas klausimas, kaip misijos bus susijęs su ankstesnėm iniciatyvom ir strategijom, pavyzdžiui, kaip su, su tokia iniciatyva, kaip išmanėjai miestai. Toliau, kaip tie šeši iš anksto parinkti FETS bus susiję su misijom, nes esami tie FETS yra išlaikomi bet tie atrinkti e, kol kas neaišku, į kurią sritį pateks. Ir toliau kalbant apie finansinį reglamentą, gairias e, skirtos partnerystėm. Norima, kad valstybės narės aktyvų vaidmenį dalyvautų Bet e, taip pat sakoma, kad partnerių įnašas galėtų būti nuo 100 iki 300 procentų lyginant su ES įnašu. Bet tai, ko tikimasi iš privačių partnerių, ne, netitinka nuoseklumo e, kriterijų ir finansinio reglamento nuostatų, toliau valdymo aspektas kai kalbame apie 55 procentus CO2 išmetimų mažinimo tikslą ir tas partnerystės. Pavyzdžiui, to švaraus dangaus biudžetas turėtų tris kart būti didesnis, kad pasiektų tą 55 procentų CO2 mažinimo tikslą tai kaip tas valdymas ir jo e, siekiai atitinka naujas e, komisijos strateginės ambicijas. Taip pat e, dar vienas techninis klausimas. Yra 44 partneriai, bet tik tai, ar tos partnerystės, bet tik 13 iš jų yra įvertintos, tik 13, 13 pateikiamas poveikio vertinimas. Pavyzdžiui, švarus plienas ar švarus vandenilis, tokios svarbiausios partnerystės turi būti jų poveikio įvertinimas. Kai kalbame apie strateginį planą, kaip jisai siejasi su darbų programomis ir jų ambicijomis. Kartais sumaišomi yra strateginiai planai su darbų planais. Ir galiausia, ERT nepatenka, e, regis, į visą tą sistemą. Tai yra priemonė sutelkti bendruomenės, bet norėtume, kad būtų uh, daugiau dėmesio skirta naujam žinių trikampiui, ekosistemai. Ir norėtume, kalbant apie EIT, pažiūrėti labiau į tą ryšį tarp EIT ir tų kiks. Atsiprašau, kad taip įsileidau uh, į detalės, bet manau, kad e, tai yra klausimai, kurie kyla parlamentui. Ir noriu pasakyti, kad koordinatoriai nusprendė surenkti klausimus tą temą 18 vasario ir labai tikiuosi, kad komisija dalyvaus tose klausimuose. Dėkui. Tikrai tikiuosi, kad į tos klausimus bus atsakyta, nes jie svarbus. Toliau ponas Danika, kuris ne tik SRD frakcijos koordinatorius, bet ir um, pranešėjas Horizon Europe. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu Jūs išrinktą į šį pirmininko postą ir mūsų komiteto mm, pirmininkų gera tradicija mm, ir, ir mm, gera darbo tradicija. E, tikiuosi tęsis ir būsite geras pirmininkas. Taip pat noriu pasisveikinti su ponu Pakė, nes daug laiko esu praleidęs trilogose. Ir puikiai bendradarbiavome. Jūs atvirai ir komisarė Maja Gabriel esat mm, atviri parlamento atžvilgių, bet labai svarbu neužmiršti ir politinio susitarimo. Ir tikiuosi, galiu kalbėti ir šešėlinių pranešėjų vardu, sakydamas, kad daugiametė finansinė programa ir diskusijos dėl horizontas Europą programos yra labai svarbios. Suomija, kaip pirmininkaujančioje ES taryboje, pateikė pasiūlymą, tikiuosi Suomijos vyriausybė dėl to neturėjo atsistatydinti, tas pasiūlymas rodo, kad e, siūlomi mažinimai finansavimo yra ženklus ir mums tai neprimtina. Tai, ką siūlo Europos parlamentas, atspindi tuos tikslus, kurių siekiame. Jei norime e, eiti naujų žaliuojų kursų ir atsisakyti anglės, Tai turint galvoj dabartinės technologijas, vieni sako, kad labai sunku tų tikslų pasiekti, kiti sako, kad bus neįmanoma tų tikslų pasiekti. Bet iš kitos pusės Suomija, kaip pirmininkaujančioji valstybė, bando mažinti savo pasiūlymę lėšas moksliniam tyrimam ir inovacijom. Tai iš kur atsiras tos technologijos? E, tos naujos technologijos, kad pasiektume tikslo turėti, mm, ma, nebeturėti technologijų pagristų anglimi, jei neturėsime finansavimo, nes dabar mes veikiame e, dabar veikia tos technologijos, kurios prieš 50 metų atsirado. Mes atsiliekame elektrinių akumuliatorių ir baterijų srityje, jei norime, kad ES žengtų į priekį, tai turime investuoti į technologijas, kad jos taptų brandžios ir kad pramonė ir privatus vartotojai bei MVI veiktų taip, kaip mes visi tikimės. Tai yra, kad galėtume sumažinti CO2 išmetimus 50 procentų. Ir tai, ką jūs Mm, pateikėte, kalbėdamas apie misijas ir partnerystės tame strateginėme plane, yra sveikintina, bet visa tai turi mm, apimti ir tuos konkrečius elementus. Priešingų atveju nesugebėsim savo pažadų įvykdyti ir tikrai nesugebėsim būti avangardę tų, kurie kovoja su klimato kaita. Jei neskirsime tinkamų išteklių ir jei nenusistatysime deramų prioritetų. Tuo pat metu norėčiau jūsų paklausti štai ko. Ar tie mm, kvietimai dėl partnerysčių bus skelbiami anksčiau, negu kad bus galuti, galutinai patvirtintas daugiametės finansavimo programos biudžetas. Turiu, uh, girdėjau gandų, kad yra tik vienas pasiūlymas tom partnerystėm ir ar JTI prisidės prie tų misijų, ar tos bendros technologinės iniciatyvos prisidės ir ar tai pateks į tą 10 procentų E, lėšų skirtų misijoms. Ir paskutinis mano komentaras. Noriu paklausti, kurios misijos dabar yra labiausia pažengiai prieki. Galbūt apie tai galėtumėt pateikti informacijos. Tiek norėjau pasakyti, dėkoju Jums už atvirumą ir tikiuosi, kad galėsime bendradarbiauti, nes tų bendrų mūsų veiksmų rezultatai yra labai svarbus mokslinių tyrimų bendruomeniai ir mūsų piliečiams. Dėkoju ponė Nika, dėkoju jum ir jūsų kolegom. Tikiuosi, kad mes galėsim puikiai bendradarbiauti. Dabar Rinių frakcijos vardu ponė Drabalova. Dėkui pirmininkė noriu pasisveikinti su mūsų prelegentu ir tikimės bendradarbiavimo. Keletas bendrų komentarų. Man šiek tiek liūdna dėl to, ką taryba siūlo dėl Horizon Europe daugiametėje finansavimo programoje, bet vis tiek yra skirta nemažai lėšų kalbame, kad moksliniai tyrimai ir plėtra turėtų prisidėti prie kovos su klimato kaita. Europos pramonė atsilieka svarbiausiose sritise. Tai tada kyla klausimas, kodėl mes neskiriame daugiau lėšų e, moksliniam tyrimam ir inovacijom. Koks naratyvas turi būti, kad galėtume daugiau tų lėšų paskirti, galbūt parlamentas kartu su komisija galėtų labiau motivuoti tarybą. Buvo prašoma uh, 120 milijardų. Bet tai, kas dabar siūloma, mums tikrai neprimtina. Europos parlamentas, kalbant apie Horizontas Europą reglamentą, turi gerą tekstą 11 straipsnėje, bet ar jis bus dar uh, per dėrybą svarstamas. Horizontas Europą bus įgyvendinamas atliekant sinergiją su kitomis ES programomis, siekiant maksimalaus supaprastinimo. Ir tas sinergijų sąrašas yra ketvirtame e, priedė, o Horizontas Europą taisyklės RD, galios RDI bendrai finansuojantiems veiksmams. Aš dirbu su daugeliu MVI ir manau, kad juos reikia uh, giliau, plačiau įtraukti į šias programas? Ar galite užtikrinti, kad bus vienodos taisyklės ir grantų teikimo uh, sąlygos, kai kalbame apie žinių ir inovacijų partnerystės ar kažkokias kitas partnerystės, nes tikrai labai demoralizuoja, kai MVI paliekami paraštėse. ir e, labai liūdna, kai kiekvienas kvietimas teikti paraiškas remiasi skirtingomis taisyklėmis. Tai kur tas supaprastinimas, kurio siekiame? Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu, ponė Džina Downing. Dėkui, ponė Pakė, kad atvykote į parlamento įtrę komitetą, kad esate pasirengęs atsakyti mūsų klausimus. Jei Europos E, sąjungos moksliniai tyrimai iš tiesų turi vesti mus į priekį, tai turime deramai nusimatyti prioritetus ir labai svarbu įtraukti visas suinteresuotas pusės, kad apibrieštume, kokių mokslinių tyrimų ES reikia, kad spręstume pagrindinės problemas - žalesis kursas, žalesis perėjimas, klimato kaita ir sveikata. Jei mūsų visuomenės dalyvavimas šiame procese bus ribojamas, tai viso to rezultatai netgi gali būti neigiami. Strateginio planavimo proceso rezultatai mm, kelia nerimą. 1140 dalyvių, iš jų tik 95 yra NVO ir pilietinės visuomenės organizacijos. O verslai ir, ir e, įmonės 542 atsakymus e, pateikia e, ir matome, kad čia dominuoja biznis. O kai dalyvavimas yra siauras, tai ir interesai labai yra susiaurinami. Tai ar iš tiesų tie prioritetai yra naudingi piliečiam? Ir ši problema ypač matoma, kai kalbame apie tas bendras įmonės e, pagal horizonto programą Joint Undertakings – nes čia dominuoja pramonės interesai, kadangi mažai labai dalyvauja pilietinė visuomenė paskutinėme e, strateginio planavimo procese ar to proceso dalyje, tai norėčiau štai ko paklausti. Kaip sieksite, kad aktyviau dalyvautų pilietinė visuomenė strateginėme planavime ir Horizon Europe programos įgyvendinime. Komisija planuoja atnaujinti ir išplėsti tas bendros įmonės partnerystės, joint undertaking partnerships, kaip jūs sieksite, kad būtų apgintas viešasis interesas, interesas ir kad iš tiesų moksliniai tyrimai būtų naudingi visuomeniai ir naudingi visiems. Labai ačiū. ID frakcijos vardu Porkija. Eh, benvenuto al... Ačiū pirmininkė. Sveikinu pana Pakė mūsų posėdėje. Dėkuoju už įžango žodį. Turėčiau trumpą klausimą, pratesiant kolegų mintis. Atsižvelgiant į tai, kad su horizontu 2020 partnerystės tapo tokios, kad yra sudėtinga MVI dalyvauti skelbimuose konkursuose. Nelengva MVI sukurti partnerystę. Ir kuomet partnerystės buvo pristatytos ypač didesnės, tai reiškia, kad uh, Mm, mažesnės įmonės kaip ir buvo nustumtos į šoną. Aš gal norėčiau paklausti, vertinant Horizonto 2020 programą, ar galvojate, kad partnerystėms mm, bus panašus poveikis padarytas? Ir kaip jūs galėtumėt sustiprinti MVI dalyvavimą, paskatinti MVI dalyvavimą, kad iš tikrųjų partnerystėse galėtų dalyvauti skirtingo dydžio, skirtingų, mm, skirtingo poveikio įmonės. Skrasnodemski. Mm. Ačiū, norėčiau pasveikinti Jūs su išrinkimu į pirmininkus. Kalbame apie įvairias partnerystės ir norėčiau jūsų pasiteirauti apie tai, kas pasikeitė palyginti su ankstesniu sąrašu. Uh, Mane ypač domintų kokybiniai pasikeitimai, temų pasikeitimai. Tai, tai kas yra komisijos siūloma, kokius pakeitimus lems. Pirmai buvo ilgesnis sąrašas, tad norėčiau daugiau sužinoti apie temas, mokslo tyrimų koncentraciją ir Iš tikrųjų, kalbėjusi su kai kuriamais potencialiais e, dalyviais ir jiem kyla tam tikrų neiškumų dėl nacionalinio indėlio, sakykime, ar galima būtų pasitelkti struktūrinius fondus. Kaip ir atrodytų teorinė tokia galimybė egzistuotų, bet ar iš tikrųjų tai įmanoma padaryti, norėtųsi daugiau aiškumo. Uh, struktūrinių fondų indėlis galėtų būti traktuojamas kaip nacionalinis, o ne ES indėlis. Ar, ką jūs galvotumėt tokiu atžvilgiu? Toliau lėšų paskirstimas pagal Ožantą Europai ir partnerystės, kaip jos bus finansuojamos. Ar dėl to nenukentės e, bendradarbiavimo projektai. Ar numatoma perkelti kažkurias lėšas e, į horizontą Europai? Aš manau, kad bendradarbiavimo projektai e, visgi turėtų išlikti horizonto Europai esminę dalimi. Taigi, klausimas būtų, ar jūs planuojate kokiu nors lėšų perkelimu? Uh, Ir, kaip jau minėjau, mane labai domintų mokslo tyrimų koncentracija, temos kokybė, sąrašas naujų partneriščių ir finansavimas. Tai būtų tokie esminiai e, man rūpintis dalykai ir aš prašyčiau išsamesnės informacijos. Da. Ačiū ir toliau guoja atstovė koordinatorė Marisa Majas por uh, dar-lhes parabéns pela sua eleição. Senhor Paqui, mais uma. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti Jūs išrinkimu. Panas Pakė, ačiū už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū už tai, kad pristatėte naujausią informaciją dėl strateginio planavimo. puikiai žinote, kad parlamentas sveikino šią idėją dėl naujų priemonių, nes tai reiškia, kad galėsime sukurti tikrai europinę mokslo tyrimų programą ir turėsime reikiamas struktūras. Bet taip pat norėtumėm atkreipti dėmesį į kai kurias gal silpnesnės pusės, problemas ar, ar tą netikrumą, kurį gali sukurti uh, šio horizonto programa. Jeigu bus patvirtintos naujos priemonės, bet nebus pakankamo paaiškinimo, tai iškils rimtų problemų. Ir Jau apie tai buvo paminėta šiandien. Jeigu norime išvengti tų silpnų vietų, tų neiškumų ateityje, tai būtinai reikia tų paaiškinimų dėl šių programų. Tai visų pirma būtų biudžeto klausimai, Manau, kad norint užtikrinti reikiamą biudžetą, teks kažką rinktis ir nebegalėsime toliau taip dirbti, tarsi e, niekas nepasikeitė, tarsi turime tiek lėšų, kiek viskam reikia, reikia atsižvelgti į realią biudžeto situaciją ir žinoma, reikia užtikrinti sinergiją su kitomis finansinėmis programomis. Ir dar vienas dalykas, kas yra nepaprastai svarbu, tai yra papildomumas. Turime užtikrinti, kad e, dabar galiojančios priemonės ir kurios bus pasiūlytos pagal horizontą e, Europai, kad jos dėrėtų, papildytų vienas kitą, pavyzdžiui, dėl informacinės technologijos priemonių. Jūs Mm, savo įžango žodyje dėl IT aiškiai nekalbėjote. E, klimato kiek taip pat nebuvo įtraukta. Ir kadangi kalbame strateginį planą, na, toks izoliavimas galėtų sukurti tik dar daugiau sumaišties. Nebūtų aišku visgi mm, dėl tų priemonių ateityje. Reikia išvengti uh, Mm, tokių priemonių kūrimo, kurios e, galėtų dubliuotis, persidengti ar kelti neiškumo, kas yra kas. Taigi, ką Jūs galvotumėte apie tų naujų partnerysčių ir kitų priemonių, e, aiškumo, nesidubliavimo? Panašu, kad kol kas nepakankamai dėmesio skirta šiems klausimams ir juos reikėtų paaiškinti. Priešingų atvejų mm, būtų atverta Pandoros skrynė ir nebūtų aišku, ar tikrai būtų pridėtinė vertė sukurta Europos mokslus tyrimams. Ačiū, baigėme pirmą klausimų ir komentarų raundą, kuriame pasisakė koordinatoriai. Klausimų ir aktualių, įdomių e, komentarų ir pasiūlymų buvo išsakyta, tad prašyčiau dabar juos atsakyti, o po to bus antras e, klausimų raundas. Septyni kolegos norės pasisakyti, jau pasisakymai bus trumpesni, bet e, esu tikras, kad jie bus lygiai taip pat įdomus, aktualūs ir svarbus. Prašom žodis jums. Ačiū. Pasistengsiu kuo įsamiau atsakyti, daug klausimų, daug pastebėjimų, džiaugiuosi tuo. Akivaizdu, kad e, jos atspindi ITRE komandą ir mano komandą mokslinio tyrimų ir inovacijų direktorate vykstančias diskusijas. Bet kuriu atveju šiandieną mūsų diskusijos tikrai nesibaigs. Pradėčiau nuo EIT Kristian Eiler, kiti kolegos teiravosi dėl KIKS. Taip, tai yra strateginio planavimo dalis. Aišku, privalome užtikrinti, kad jie būtų susijęti su platesniais prioritetais, skirtais atskiriems klasteriams. Aš nežinau, kad Climate Kick nebuvo išskirtas klimato klasteryje, tai neturėtų būti, tai klaida, ją bus nesunku ištaisyti, tobulinant dokumentą, tas galioja visiems kiks. Beje, kiks identifikuoti ir partneryščių sąraše, jie yra neatsiejamas strateginio planavimo dalis. Taip pat vyksta diskusijos dėl būsimosio EIT reglamento, diskusijos vyksta parlamente ir juda į priekį taryboje, ką žinote. EIT strateginio įgyvendinimo planas kartu su reglamentu yra susijęs su bendru strateginio planavimo procesu. Procedūra dar nebaigta formuoti, čia reikės padirbėti, bet jūs rekomenduojate ir mes pasirūpinsime, kad KIKS būtų pilnai integruoti platesnę mokslinio tyrimų ir inovacijų politiką, kurią remiame per Horizontą Europai. Aš čia noriu pasakyti viską labai aiškiai, kad nebūtų jokių dviprasmybių sakyčiau, institucijoms didžiausias iššūkis bus tuo pat metu dirbti su strateginiu planavimu ir pasirūpinti, kad EIT reglamentas judėtų į priekį. Jūs žinote, kad dabar už šiuos klausimus bus atsakinga viena komisarė, atitinkamai šį tikslą tikrai pasieksime, beje noriu patikinti, kad komisijos tarnybos labai glaužiai bendradarbiauja. Kitas klausimas dėl vykstančių FETS ir ypač tų šešių, kurie buvo parinkti. Aišku, ta procedūra, kaip suderinta iš anksto tęsis, mes juos įtrauksime į strateginį planavimą. Dalis, o greičiausiai ir visos FETS susilauks uh, pasiūlymų eiti toliau negu pradidėme pasiūlyme, bei svarbu atspindėti ryšį su egzistuojančiamis partnerystėmis, su planais bei strateginiu planavimu. Turime pasirūpinti, ar pasikeitus e, priemonės pobūdžiui, kadangi tai buvo sukurta ankstesniai priemoniai, ne Europos horizontui, ar jos dar tebelieka tokios pat aktualios, tačiau komisarė nori patikrinti, kad iš anksto parengti FETS tikrai susilauks didžiulio dėmesio mūsų darbuose. Kristianai Eiler, aš nesu tikras, ar išvelgiu prieštaravimų su finansiniu reglamentu, tačiau po jūsų komentaro tikrai pasitarsiu su savo teisininkais, ar čia viskas gerai noriu patikinti, kad siekis mūsų partnerius paskatinti daugiau investuoti į partnerystės yra e, tikrai reikalingas. Jeigu mes norime tokių partnerysčių kaip būsimoji aviacijos ar kitos su didesniu įtaka, akivaizdu, kad įgyvendinant Europos horizontą reikės pasirūpinti, kad visos pusės daugiau investuotų. Yra didžiausią poveikį duos finansinės investicijos, tai nėra tas tradicinis būdas kaip iki šiol. Mes norime užtikrinti, kad privačioji partnerystės pusė galėtų investuoti, pamatyti iš to naudą, kad viskas būtų aišku ir skaidru. Tai ne, nebus lengva įtikinti, bet tenksimės, kaip jau sakiau, mes rengėme šiuos pasiūlymus, galvodami būtent apie šituos dalykus, ponė Lebilijo, ar kitas kolega teiravosi, ar bus partnerystėms Vienas teisėkuros pasiūlymas dar nenusprendėme ir atliekamas poveikio vertinimas. Žiūrime į didžiausią naudą, kas yra bendra visoms partnerystėms, koks poveikis būtų didžiausias, kaip jas geriausia apjungti. Šiai dienai partnerystės dirba kaip pavieniai vykdymo instrumentai. Galvojant, pavyzdžiui, apie žalėjį kursą, tikrai būtų puiku, jeigu partnerystės glaudžiau bendradarbiautų. Todėl turėti bendrą taisyklių rinkyti, rinkinį būtų puiku, tačiau ar iš tiesų reikia vieno reglamento ar kažkokio kito pasiūlymo, dar nežinome. Ties tuo dirba mūsų tarnybos komisijoje. Taip pat bandome rasti būdų, kaip paskatinti pramonę kuo daugiau investuoti ir užtikrinti tokiu būdu geresnį vykdymą. Bus atlikti 13 poveikių vertinimų, kaip jau sakiau, ir kiekvienai partnerystė reikės atlikti analitinį darbą. Jūs kalbėjote apie plieno partnerystę, tai puikus pavyzdys. Diskutuosime ne tik apie tai, ko siekiame partnerystę, kokių pavyzdinių rezultatų norėsime, mes tiesiog norime, kad vykdymas būtų grįstas moksliniais tyrimais ir inovacija ir paskatintų mm, naudos davimą visam sektoriui. Kitaip sakant, norime užtikrinti, kad ankstyvos investicijos tiek viešos, tiek privačios užtikrintų kuo greitesnį ir paprastesnį sektoriaus dekarbonizavimo procesą. Aišku, tai pareikalaus papildomų diskusijų ir kažką konkretesnio matysime darbams judant į priekį. Aš kalbu ne tik apie poveikio vertinimą, kurį reikia atlikti visiems, šiuo atveju dešimčiai teisėkuros pasiūlymų, bet ir teisiant analitinius darbus. Nenoriu kalbėti Mar Marijos Gabriel vardu, nežinau, kokia bus jos galutinė pozicija, tačiau manau, kad komisarė visada pasirengusi išklausyti jūsų nuomonę ir atsižvelgti į ją savo parengiamosiose darbuose. Nemažai komentarų buvo skirta vykstančioms DFP diskusijoms. Aišku, pirmininkaučiosios dokumentas ką tik parengtas, todėl nenorėčiau to komentuoti. Komisija savo pasisakymuose ir komisijos pirmininkė, pavyzdžiui, per COP Madride aiškiai sakė, Europa turės mesti didžiulės investicijas į mokslinis tyrimus ir inovacijas, kad įveiktumėme klimato kaitos problemas, uh, Akivaizdu, kad sąjungos biudžetas yra viena svarbiausių priemonių tokioms struktūroms, taip per Europos horizonto priemonę. Ir kalbant apie sinergijas, investicijos aktualios ir iš kitų biudžeto eilučių. Man svarbiausia užtikrinti ryšį tarp Europos horizonto ir struktūrinių fondų, po to Europos infrastruktūros tinklių prie, priemonė, kosmoso programa ir gausybė kitų dalykų, kaip kad kultūros politika. Tai yra būdas pasiūlyti naują darbo pagrindą pramoniai ir sustiprinti mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikį ir po to technologijų įdėgymą. Aišku, visos trys institucijos dar turės padiskutuoti, kol pasieksime sprendimą. Reikia investuoti į technologijas, jūs kalbėjote apie akumuliatorius ir baterijas. Puikus pavyzdys, čia jau vyksta glaudus bendradarbiavimas su pramonė, yra Europos e, projektas, baterijų alijansas, aukštas prioritetas, Tai pavyzdys galėtų būti ir priemoniai, ir aviacijai. Reikia žiūrėti į tiekimo grandinę, pagrindinius e, sektorius, svarbiausius elementus. Tai čia bus svarbu partneriščių vaidmuo. Tuo pat metu šie Europos e, bendro intereso projektai turės būti įgyvendinti. Taigi reikia dirbti su išnaudojant visas galimybes komisijoje. Be abejo, teikti konkrečius pasiūlymus, nežinant skaičių, yra labai sudėtinga. Juk partnerystės e, reikalauja abiejų pusių indėlio. Tai yra jų esmė. Šiai dienai labai sunku įsivaizduoti pasiūlymą dėl partnerysčių, kol uh, institucijos nėra susitarusios dėl būsimojo biudžeto. Viskas priklausys nuo tolesnių dėrybų dėl DFP 20 metais. Ir aš nematau priežasčių, kodėlgi tos dėrybos turėtų uh, užtrukti per nelik ilgai. Mes dirbame kitų metų kovo, balandį bus baigti poveikio vertinimai, teisėkuros pasiūlymai bus parengti vasarai ir tada priklausomai nuo susitarimo dėl DFP, nuo Europos horizontui skirtos dalies, pajudėsime į priekį. Aišku, iki 20 metų asignavimai įsipareigojimams bus finansavimo priemonė, po to vyks intensyvus finansavimo darbas 22, 23, 4 metais. Kuo anksčiau žinosime, kokia yra situacija, tuo geriau, tačiau teisėkuros darbai greičiausia baigsis 20-ųjų pabaigoje. Tačiau kuo anksčiau jos baigsime, tuo geriau. Kokios misijos labiausia pasistumėjo į priekį? Šiai dienai svarbiausia yra miestų misija sakyčiau, kad būtent ji greičiausia pateiks mums savo rekomendacijas. Ačiū. Pačios misijos traktuotinos kitų politikos pokyčių kontekste. Misijų tikslas - išgirsti piliečius, būti ambicingai, siekti daug, tuo pat metu reikia žiūrėti plačiau, suvokti kas vyksta Europoje. Miestai yra didelis e, darbų baras, išmanus miestai, išvarus miestai ir taip toliau. Taigi čia daug bus atliekama savivaldybių, regionų lygių. Taigi misija turi e, iškelti labai aiškius tikslus ir siekti daug, bet tai turi dėrėti prie bendrų tikslų ir dėrėti e, su miestų, regionų, pramonės tikslais. Beje, žinote, kad yra kovos su vėžiu veiksmų planas, ką jau paskelbė komisija. Taigi, e, toks pavyzdys aktualus būtų, į ką turi misijos atsižvelgti ir čia yra daug kitų uh, aktualių sričių. Pirmininkas primena, kad reikia man baigti savo atsakymus. Žinau, kad e, laukia dar vienas klausimų raundas. Aš bandau atsakyti keletą klausimų vienu metu. Sinergija ir supaprastinimas. Tai ypač svarbus būsimo darbo elementas. Daug kas padaryta, vyko dėrybos, parengėmiai darbai komisijoje. Čia pažymėčiau, kad dabar dirbame su visomis valstybėmis narėmis ir bandome pristatyti, kaip atrodys e, Europos horizonto įgyvendinimas, kokie, kokie yra moduliai, koks bus ryšys su įmonėmis, kaip atrodys finansavimo smulkmenos. Taip pat bandome suvokti, kokie yra valstybių narių poreikiai, kadangi suvokiant poreikius, galėsime užtikrinti projekto vykdytojų pilną atsakomybės prisėmimą. Taip sutinku, kad supaprastinimas dažnai reiškia ir testinumą. Tikrai negalima drastiškai keisti taisyklių kiekvienam programavimo laikotarpiu, to mes tikrai nedarysime, mes tobulinsime kur reikia, bei daug kaitalioti nereikės ir jūsų dėka įgyvendinant horizontą 2020, taip yra mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmai. Šis e, finansavimo instrumentas leis daug ką padaryti. Tuo pat metu tęsiasi diskusijos tarp parlamento ir tarybos. Jeigu mes išvelgėme sinergiją ir galimybę finansuoti išskirtingus ryčių tuos pačius tikslus. Tai yra gerai, tačiau kiek tai bus įmanoma, kokia apimtimi. Ir čia yra supaprastinimo galimybių. Sekundėlę. Ieškau kito klausimo. Taip, aš nusivyliau tokiu ribotu pilietinės visuomenės dalyvavimui, ypač mokslinio tyrimui ir inovacijų dienose. Mes informavome apie šį renginį tam, kam tai aktualu, taigi skaičiai tikrai nedideli, lyginant su bendrais atsakymais ir aktyvių dalyvavimų vieš, viešosiuose konsultacijose, tačiau tai yra pirmas kartas, kai būtent šioje srityje mes įtraukiame ir pilietinės visuomenės organizacijas. Mes tikrai laukiame jų indėlio, pabrėžėme, kaip svarbu dalyvauti programų parengiamajame darbe. Ypač pažymėčiau, kad dirbame su didžiuma šakinių organizacijų, kurios yra įsikūrusios e, Briuselyje, informuojame, kaip galime padėti šių asociacijų nariams. Tačiau, kad padėtumėme, mums reikia žinoti, ką jos galvoja, ko pagėdauja piliečiai, kur kokia misija gali e, padaryti kažką tikrai kertinio, užtikrinti didelius pokyčius. Kalbant apie viešąją administravimą ir komisija yra tokia institucija, mes gydame sąjungos interesą ir tai yra tuo pat metu viešasis interesas. Mes atitinkamai skiriame dėmesį pramoniai, nes pramonė dirba visuomenės naudai, tuo pat metu stengiamės eiti kiek ir toliau. Kristian Eller kalbėjo apie aviacijos partnerystę. Akivaizdu, kad šiandienos aviacijos partnerystė duoda puikių rezultatų ir naudos. Tačiau jeigu mes norime spręsti augančio oro transporto problemą, tai biudžetą reikėtų netgi patrigubinti. Taip pat reikia e, kertinių pokyčių ir sprendimų iš pramonės. Ir visam tam galima pasirengti per dabar atliekamus parengiamuosius darbus. Jeigu leisite dar minutę apie MVI, šiandien MVI tikrai sėkmingai veikia Europos, atsiprašau, Horizonto 2020 programoje, sakyčiau, ta sėkmė niekur neturėtų dingti, mes kaip tik skatinsime MVI dalyvauti ir ypač per partnerystės. Kaip aiškino, mes bandome išplėsti partnerystėse dalyvaujančių subjektų skaičių, bandome tą daryti per įgyvendinimo dalykus ir per partnerysčių apimties plėtimą dėl netikrumo. Aišku, biudžeto dydis neaiškus, tai, tai pagrindinis netikrumas, tačiau čia nieko negaliu pasakyti. Uh, O kalbant apie Europos technologijų institutą, reikės labai glaudžiai bendradarbiauti, kad čia netikrumo būtų kuo mažiau. Pagrindinis skirtumas tarp Horizontas 2020 ir Horizonto Europai programų yra toks. Mes bandome susitelkti ties didesnio poveikio tyrimais, kurie turi poveikį keliems sektoriams – Horizontas 2020 buvo susitelkęs ties klasteriais ir atskiromis sritimis, o Europos horizontas turi tikslą dirbti daugiau tarp sektorių, padėti pasiekti pokyčių ir mokslinio tyrimo skirtingiams sektoriams vienu metu. Ir tai reiškia glaudesnį bendradarbiavimą tarp atskirų komisijos grupių, suinteresuotojų pusių, kitaip sakant, bendradarbiavimas tarp klasterių. Mes norime pabrėžti būtent šį tarp sektorinį aspektą, kalbėdami su partneriais, atitinkamai atsiveria naujų galimybių konsorčiams, mokslininkų grupėms, kurios galės pasinaudoti šio naujovą Europos horizonto programoje. Labai ačiū už informaciją, jinai mums labai svarbi, tikiuosi, kad neviršysime laiko. Septyni kolegos dar noriu paklausti, prašom, ponia Karvalijo, pirmoji. Noriu e, pasveikinti jūs, gerbiamas pirmininkė, su naujomis pareigomis, sveikinuosi su mūsų prelegentu. Norėčiau paklausti apie institucinės partnerystės. Tai yra labai svarbi horizontas 20 20 programos dalis ir tikimės, kad tai išliks svarbia dalimi ir Horizon Europe programoje. Kiek supratau iš jūsų atsakymų, turėtume tikėtis 13 teisėkuros pasiūlymų iki 20 vasaros, jei bus biudžetas patvirtintas ir yra partnerystės, kurios e, remiasi 185 straipsnių mm, viešų viešų sektorių partnerystėm ir viešo ir privataus sektoriaus partnerystė 187 straipsnis. Gal galėtumėte apie tai šiek tiek daugiau informacijos pateikti apie ypač apie tą EDCTP partnerystę. Jos, e, jūs norite ją, e, jos tą poveikį stiprinti, bet norėčiau paklausti, kaip priimamas sprendimas dėl tų partnerysčių viešos, viešos ar viešos, viešo ir privataus sektoriaus. Dėkui. Toliau ponia Garvės Minijos, socialistai ir demokratai. Dėkui. Sveikinu pirmininkė mm, su naujomis pareigomis ir e, dėkoju ponui Pake, kad atvyko pas mus. Pirmiausia, klausimas dėl misijų, po to dėl partnerystų. Kalbant apie misijas ir biudžeto karpimus, prioritetus, sinergijas kai kurios e, programos tikrai jaučiamas tų programų sinergijos trūkumas. Bet aišku, tai sinergiją užtikrinti reikia ir atitinkamo biudžeto. Priešingų atvejų nepavyks to užtikrinti. Tai mano klausimas yra toksai misijos bus prioritetai? Ar visos misijos bus prioritetinės, ar kai kurios? Ar turim galbūt mažinti kai kurių misijų ambicijas? Kai kurios yra labiau pažengę į priekį, kai kalbame apie miestus be emisijų, tai galbūt galėtume kalbėti apie miesto elektrifikavimą. Bet mm, tada galbūt tas tikslas yra netoks ambicingas kaip ankstesnis. Ir jei labai ženkliai yra nukarpytas biudžetas, tai kaip tada tai atsiliepia prioritetam? Kitas klausimas dėl partnerysčių. Poveikio vertinimas nėra toks, koks buvo tikimasi, turiu galvoj primą partnerystę ir yra gandų iš tarybos, kad Europos komisija nenori tęsti primą 21 metais. Ta partnerystė yra labai svarbi, užtikrinant tvarų žemės ūkį ir galimybę prieiti prie vandens e, viduržėmio jūros regione. Tai yra labai svarbu ir tas regionas yra ir geopolitiškai labai svarbus. Tai noriu paklausti, ar tas gandas, kad prima nebus tiesiama 21 metais, yra teisingas ar ne. Pone Mikhailova, dėkui. Pirmininkė sveikinu Jūs e, išrinktą į pirmininko postą, rinkiu vaisingo darbo šiame svarbiame komitete. Dėkoju generaliniam direktoriui už informacijos pateikimą. Aš pratesiu tai, ką sakė Renew Group koordinatorė. Turiu galvoje sinergiją su kitomis programomis. Jūs minėjote galimybės uh, Mm, pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonė investuoti į kosmoso ir kitas programas, bet noriu paklausti, ar į partnerysčių ir misijų darbo tvarkę bus įtraukiamas koordinavimas su esamomis priemonėmis ir e, naujomis priemonėmis, kaip to naujojo pereimo priemonė. mes labai e, norėtume, kad ES e, biudžetas būtų naudojamas veiksmingai, kad nebūtų dubliavimosi ir kad visos programos duotų iš tiesų apčiuopiamų rezultatų. Dėkoju. Žalieji, ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, prisidedu prie sveikinimų ir linkiu Jums gerų darbų. Ačiū už informaciją, gerbiamas direktoriau ir tikrai norėčiau keletą e, klausimų užduoti ir keletą nuomonių pasakyti. Tai visų pirma, norėčiau paklausti, kaipgi sekasi įgyvendinti Horizontas 2020 programą. Kiek šiuo metu yra kontraktuota pinigų, koks maždaug procentas ir kokį maždaug e, ruošiatės pasiekti laikotarpio pabaigoje kitais metais. Nes kodėl aš to klausiu, nes e, kaip žinia, komisija E, bent jau siūlo sekančiam laikotarpiu šią programą ženkliai didinti bent tris kartus. Nors e, Suomiai, e, pateikdami savo pasiūlymą, jie nesiūlo, reiškia, kad valstybės narės daugiau prisidėtų, kaip parlamentas yra nusprendęs, kad jeigu siūloma didesnės programos arba naujos programos, tai valstybės narės turi surasti išteklių arba nuosavų išteklių ir e, tokiu būdu prisidėti, o ne kerpant kitas programas. Kaip šiuo atveju yra e, komisijos bent jau siūlymas, kad e, reiškia horizont, Europos horizonto programai pridėti nuo sanglaudos programos nuimant šiek tiek ir nuo žemės ūkio. Nors, kaip žinia, tiek sanglaudos srityje, tiek žemės ūkio srityje sanglauda, kadangi neturtingos valstybės pagrindė naudojasi tai klimato kaitos problemų yra nemažiau negu kad e, kitose srityse ir e, iš tikrųjų šitos sritys šiek tiek kentės. Antras dalykas E, gal jūs galite pasakyti, e, ar neturėtų Europos horizontas programa būtent prisidėti prie didesnės anglaudos, prie iškesnės anglaudos, prie spartesnės anglaudos, arba bent rekomendacijas duoti, kaip tą greičiau daryti. Ir kitas dalykas, e, kaip greičiau, sakykime, kaip geriau išspręsti žemės ūkio klausimus, nes juk žinom kad pavyzdžiui e, supirkimo kainos yra praktiškai visiškai e, laisvos ir jos turi dide, e, daro didelę žalą žemės ūkiui nes vartotojas dėl to pigiau nemoka. Na ir trečias klausimas būtų dėl valstybių narių naudojimasi. Kiek matau iš informacijos, tai labai skirtingai valstybės narės naudojasi šią programą ir pavyzdžiui mano valstybė yra labai minimaliai naudojasi kokios pagrindinės priežastys ar tai aktyvumas ar tai taisyklės neleidžia ir ar jūsų tie siūlymai tiek misijos tiek partnerystės išspręs tai kad visos valstybės narės galės tinkamai pasinaudoti ačiū Thank you very much, uh, President Buzek. Oh my. Ačiū pirmininkas Buzek. Uh, ačiū. Sveikinu Grišenai. Linkim geriausios kloties vadovaujant vienam iš įtakingiausių komitetų parlamente, kaip sakom. Komisarai keičiasi kas penkerius metus. generaliniai direktoriai, manau, užtikrina didesnį stabilumą ES. Taigi noriu Jums padėkoti, generalinį direktoriau, už Jūsų darbą. Nuo pat horizonto 2020 pradžios, toliau tęsiant ir į Europos horizontą, iš tikrųjų visa tai, ką Jūs darote, yra labai svarbu. Ir dabar pratešiau kolegos Dan Nika mintį, bendriau kalbant. Buvo labai daug e, detalių klausimų ir atsakymų. Taigi, pirmininkė, e, žinome, kad mūsų žalesis kursas Europai priklauso nuo inovacinės politikos sėkmės. Mhm naujos technologijos plieno gamybai, nauji varikliai, trašos, žemės ūkis, e, bendrai tikrai labai daug dalykų mūsų laukia. Turime tam tikros patirties 2000-aisiais. Antonio Gutierrez, Portugalijos tuometinis ministras pirmininkas ir Europos vadovų tarybos pirmininkas sutarė dėl Lisabono strategijos. Ir visą tai kalbėjo apie inovacijas. Uh, 2010 metais pirmininkas Van Rompuy kartu su Europos vadovų taryba nusprendė dėl Europos 2020 metų strategijos. Mes panašu pamiršom apie tai. Ir tai irgi buvo paremta inovacijomis. Tai yra svarbiausia dalis. Ir trečią kartą nenorėtumėm, kad būtų taip pražiūrėta turime gal, na, ne visiškai naują, bet, visiš, bet tokius naujus dalykus. Europos inovacijų taryba, Europos inovacijų technologijų institutas. Jūsų globoje generalinį direktoriau, taip pat ir komisarės, aišku, priežiūro. Ir žinių trikampis. jeigu integruotume mokslo e, tyrimų politiko ir švietimo politiką tam tikrą prasme, IT mm, e, ir plačiau pažiūrėjus lėšų panaudojimas, kaip galėtų būti išplėstas, e, panaudojant Europos potencialą. Kokia būtų jūsų vizija dėl tokių trijų, sakykime, galimybių panaudojimo, kad uh, 2030 metais mes būtumėm nugalėtojai. Nežinau, kaip tai pasiekti, bet ką Jūs galvojate? Ačiū pirmininkė. Teresa Griffin. Uh, you, chair, um... Ačiū pirmininkė. Sveikinimai Jerzy vadovauja įtrė, tran ir envi, dirbo iš vien, kurdami pridėtinę vertę ir iš to, ką matau šį rytą, manau, kad ir jūs tą darysite. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Pakė už biudžetą, tikrai galvojant apie visus visuomeninį aplinkos ap kitą poveikį, ne, nėra prasmės karpyti lėšas mokslo tyrimams ir inovacijoms. Dabar dėl um, sąžiningos, teisingos pertvaros ar transformacijos proceso uh, horizontas Europai galbūt um, nekalbėtų apie dabartinių darbuotojų perkvalifikavimą ar kvalifikacijos kėlimą, bet tikrai būtų galima galvoti apie, um, pavyzdžiui, mergaičių įtraukimą į į mm, tiksliųjų mokslų, inžinerijos rytis ir panašiai. Uh, Toliau, iš tikrųjų, labai daug darbo yra atlikta. Jūs kalbate apie piliečių sujung, pri, įtraukimą į mokslo um, programų kūrimą. Ir džiugu, kad turime ES tokių um, mechanizmų, kurie leidžia palaikyti tą ryšį su piliečiais, su energetikos bendruomenė ir taip toliau. Dėl horizontalaus požiūrio, kaip bus galima užtikrinti, kad būtų ir lyčių lygybė įvertinta ir klimato atžvilgių viskas tinkamai dėrėtų. Reikia prisiminti dar 10-metį. Aš Liverpoolėje dirbau ir tuomet e, mes dirbome dėl žaliųjų pievų, kad būtų galima pirmo tikslo programas supaprastinti. Ir iš tikrųjų, kai žmonės turi gerą mintį ir gauna tinkamą techninę parą, ekspertų paramą, galima panaudoti iš tikrųjų lėšas ir do, labai daug ko pasiekti. Mes matome to rezultatus. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad, kad iš tikrųjų būtų tai garantuota. Ir paskutinis klausimas iš dalies jūs atsakėte, bet noriu paklausti. Uh, Ar galėtų Junktinė karalystė išlikti tikrąją partnerę horizonte Europai? Uh, oh, Ačiū ir pabaigai, ponė Bilbao Barandika. Sí, muchas gracias. Buenos días. Ačiū. Labas rytas, norėčiau pasveikinti Jūs pirmininkę su išrinkimu. Noriu padėkoti ponui Pake. Iš tikrųjų, uh, turėjome galimybę kalbėti kalbėti su juo dar, kai jis buvo atsakingas už transportą. Ir iš tikrųjų daug klausimų buvo užduota, bet aš norėčiau dar paklausti dėl biudžeto apkarpimų siūlomų. Bijau, kad tai tikrai labai pakenks mūsų užmojams ir labai neigiamai įtakos horizonto programą. Mm, horizonto Europai programoje. Kokius mechanizmus galėtumėm pasitelkti, kad privatos ir valstybinio sektoriaus bendarbiavimą galėtumėm paskatinti, ypač vertinant planuojamus apkarpimus, kai būtų galima padaryti, kad tai vyktų lengviau, kad būtų galima pakankam, turėti pakankamų išteklių. Ką Jūs galvojate, kaip būtų galima tokį modelį plačiau paskleisti Europoje, nes ten, kur jis buvo panaudotas, rezultatai akivaizdus. Jūsų nuomonė, koks būtų regionų vaidmuo pagal šias partnerystės ir mūsų užsibrieštų tikslus, tai taip yra numatyti bendrėjai tikslai, bet tikrai jei neįtrauksime vietos region, vietos uh, struktūrų, regionų, tai tikrai nieko nepasieksime. Ir tas akivaizdžiai matoma ir iš regionų e, komiteto pozicijų. Tai aš norėčiau jūsų nuomonės. Dar ponas Korau, aš neprisijungusiu. Čia jau bus paskutinis pasisakymas. Labai ačiū. Noriu pasveikinti Jūs pirmininkė su išrinkimu. norėčiau kalbėti apie komunikavimą. Horizonto 2020 atveju buvo labai sudėtinga pasiekti piliečius ir įmonės ir informuoti juos apie tokią programą, kad tikrai būtų uh, Mm, informuotumas to klausimo. Ir eina kalba apie skirtus milijardus iš tikrųjų. Tai mm, kaip būtų galima numatyti, kad čia programoje būtų kažkas tai tokio, kad atstovai iš komisijos galbūt galėtų vykti į valstybės, narės, regionus, kad pasiektų tą informaciją žmonės, įmonės, kad piliečiai žinotų, kas yra siūloma, ką galima panaudoti. Uh, Mano antras klausimas būtų dėl žaliojo kurso. Ponas Pakė kalba apie tikrą e, žalėje pramoninė revoliucija, e, nes aplinka ir žmonės yra visako centre dabar ir akivaizdu, kad inovacijos vaidins labai svarbu vaidmenį. Mm, užtikrinant tinkamą virsmą, tai e, kokios programos galėtų būti panaudotos. Mano trečias klausimas būtų dėl skaitminio pasaulio ir naujų technologijų. Nes, aišku, komercinė vertė yra suprantama ir, ir Europa atsilieka nuo kai kurių kitų jėgų šioje srityje, sakykime, JAF ar Kinijos. Ir norėčiau sužinoti dėl poveikio darbo jėgai, ar jūs turite kokių planų, sakykime, kaip kovoti su neigiamu poveikiu, sakykime, tokių naujų techn... Um, um, skaitmeninių pasikeitimų kaip dirbtinis intelektas, kaip kompensuoti tą neigiamą poveikį? Ar turit kokių planų? Ačiū dabar jum. 5-7 minutės e, atsakymams, tada mes praktiškai sutilptumėm į numatytą laiką ir labai ačiū Jums. Ačiū, pabandysiu glaušiau nei per praėjusį atsakymų raundą partnerystės. 13 poveikio vertinimų yra atliekama, dar neaišku, kokie bus pasiūlymai atitinkamai. Tiesiog ieškome uh, geriausio partneristės būdo. Yra strateginis planavimas kaip orientacinis dokumentas ir numatoma kiekvienai partnerystiai galima įgyvendinimo trukmė ir pobūdis, e, tačiau gali būti ir alternatyvų. Mes žiūrime ir ieškome efektyviausio būdo tiek kainos, tiek sąnaudų, tiek naudos požiūrių. Aš negaliu pasakyti aiškiai, kiek bus pasiūlymų. Ar tikrai bus 13, ar visa, visos rytis bus apimamos atskirais pasiūlymais dėl Afrikos S globalios sveikatos partnerystės. Ji prasidės nuo EDCTP. Diskusijos daugiausia orientuotos į tai, ar 187 ar 185 yra geriausias skaičius, daug kas priklauso nuo donorų indėlių. Šiai dienai tačiau dar negaliu pasisakyti, kuom baigsis poveikio vertinimai. Poveikio vertinimas yra tiesiog analizė. Įvardinami galimi sprendimai ir politikai turi juos priimti atitinkamai savo pasiūlymus ir uh, priims tiek komisarė Gabriel, tiek kiti susiję komisarai. Kaip jau sakiau, ko galima tikėtis dar sunku pasakyti, tiesiog jau galite tikėtis, kad bus horizontalios taisyklės, apimanančios visas partnerystės, bet kaip tai atrodys praktikoje dar neaišku. Darbai vyksta. Dėl biudžeto nieko negaliu pasakyti, kol kas niekas nėra realiai sumažinta. Parlamentas juk dalyvaus procese, todėl aš nenoriu užbėgti už akių. Kalbant apie misijų parametrus, tam tikrą apimtimi, tačiau ribotą apimtimi tai susiję su Europos horizonto biudžetu, nes tai yra tik uh, dalis misijų elemento. Ir misijos yra ne tik apie mokslinius tyrimus ir inovacijos misijų tikslas pasiūlyti piliečiams konkrečių rezultatų tiek vietos, tiek regionų, nacionalinių ir Europos lygių. Ir tai daug, daugiau negu mokslinių tyrimų indėlis. Aišku, moksliniai tyrimai ir inovacijas įgalinę, nes yra technologijos, yra eksperimentai, yra konkreti nauda visuomeniai. Jeigu mes misijas tinkamai gyvendinsime, jeigu jos susilauks pakankamai politinio dėmesio, tai nebejoju, kad bus noras prisijungti mokslinio tyrimų ir inovacijų bendruomenės prie šių misijų ir jos e, taps platesnės ir geresnės. Kaip bus iš tikrųjų, pamatysime jau netrukus, kitais metais. Kalbant apie sinergiją, taip, sinergija nusipelno platesnių diskusijų negu tiesiog lėšų iš skirtingų sričių apjungimas. Reikia žiūrėti daugiau į sinergiją, į abipusę naudą, pavyzdžiui, misijos. Kaip jos gali padėti apjungti lėšas ne tik iš Europos horizonto. Yra tam tikrų teisinių apribojimų 185 ir 187 sutarties straipsniai bendrosios įmonės gali įgyventi tik mokslinio tyrimų biudžetą, tačiau ne kitų sričių biudžetus. Tuo pat metu niekas netrukdo tokioms jungtinėms bendrosioms įmonėms prisijungti prie susijusių programų įgyvendinimo. Vos tik jos atliks savo darbus ir įgyvendins mokslinių tyrimų programą. Akivaizdu, kad mes į sinergijas per šį ciklą žiūrime daug atidžiau nei bet kada praeitįje. Dar porą žodžių apie vietos finansavimą, apie ekosistemas, apie nacionalinį, regioninį, europinį lygius. Šiandien ir, tiek, ir rytoj struktūriniai fondai bus labai svarbus, būtent jie padeda stiprinti vietos akisos ekosistemą ir yra puikių pavyzdžių, kaip kad Liverpoolio. Jeigu pažvelgsiu į duomenis Europoje, tai čia startuolių mes turime per metus daugiau negu JAV. Taigi tame ankstyvėjame etape inovacijos tikrai atrodo gerai. Būtent dėl to pramonės, universitetų, ekosistemų naudos, kurios gauna savo indėlį ir iš struktūrinių fondų. Atitinkamai norime užtikrinti, kad situacija nesikestų ir per kitą etapą, taigi tas ankstyvas finansavimas ir po to augančioms įmonėms taikomas finansavimas vėl iš Europos fondų yra mūsų tikslas. Mes norime išnaudoti tas ankstyvasias inovacinės pastangas, taip pat ir Europos technologijų instituto. Tai yra didysis Europos inkubatorius, kur gimsta naujos technologijos ir inovacijos. Ir po to mes norime finansuoti augimą, tą scaling up, investuoti į rizikingas, rizikingus tyrimus bei uh, teikti finansavimą per nuosavą turtą. Beje, priminsiu, kad Suomijoje vyksta tikrai didelis kasmetinis renginys. Šiais metais e, dalyvavo 25 tūkstančiai žmonių. Taigi, jeigu mes norime e, revoliucingų technologijų, jeigu mes norime apjungti skirtingas sritis, tai tikrai Turime išnaudoti Europos potencialą, nes DI kitose srityse esame pirmaujantis, tačiau pavojus yra tai, kad tokios inovacijos rizikingos, nes dar reikia vystyti produktą, jis dar nesubrandintas rinkai. Tuo pat metu investuojant į įmonių nuosavą turtą, tai reikia bandyti, žinoma, pritraukti privačius investuotojus. Pradžioje tai sudėtinga, tačiau jeigu įmonė auga sėkmingai, jeigu rizika tampa valdoma, tai tada privataus turto fondai ar Europos inovacijų taryba gali pasiūlyti daugiau. Taigi čia mes norime apjungti vietos valstybių narių pastangas su struktūrinių fondų pagalba ir kitais europinio lygio instrumentais, kurie padeda įmonėms aukti. Ir baigdamas dar norėčiau prieš tai dar Atsakysiu taip, dėl komunikacijos komisarė Gabriel per savo klausimą aiškiai nurodė, kad norima daryti poveikį visai Europai, ne tik sostinėje, bet visur norima, kad programa būtų geriau išviešinta, kad daugiau apie ją žinotų, kad būtų tas išplėtimo elementas įgyventintas ir mes komisija apjungę jėgą su parlamentu galime padaryti labai daug. Šiuo metu kaip tik vyksta vizitai valstybėse narėse, yra kalbamasi su konkrečiai potencialiais programų dalyviais, kurie padeda formuoti būsimąją programą ir beje renginiai sėkmingi, nes tie, kurie žino, visada atvyksta, pagrindinis iššūkis pritraukti naujų interesantų informuoti apie mm, Europos galimybės. Dėl Lisabono strategijos, na, nepavyko pasiekti 3 procentų tikslo, strategija 2020, sakyčiau, atrodo geriau, artėja ji prie pabaigos, žiūrime, kiek investuoja valstybės narės iš kitos pusės ir matome, kad reikėtų daryti daug daugiau. Tuo pat metu kuriami pavyzdiniai centrai, horizontas 2020 baigiamas įgyvendinti. Ir kalbant apie ateinančius keliasdešimt metų, didėja suvokimas, kad reikia Europoje mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų. Ir jeigu kažkas nedaroma vienoje valstybėje narėje, tai tampa problema visiems Tai yra kolektyvinės pastangos, tą turi suvokti visi. Komisarė Gabrielė kalbėjo apie Europos mokslinių tyrimų erdvės gilinimą bei diskusijos dėl žaliojo kurso, rytojus diskusijos apie pramonės politiką. Tampa akivaizdu, kad moksliniai tyrimai ir inovacijas tampa įgalinančių faktorių pažangai. Moksliniai tyrimai ir inovacijos e, daugelio vyriausybių ir tikrai parlamente bei komisijoje yra vertinamas kaip tas įgalinantis faktorius, kuris leis išspręsti klimato, ekonominės, socialinės problemas. Taigi esu nusiteikęs optimistiškai, turiu daug vilčių, nes matau čia didžiulį politinį entuzijazmą. Ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus, atsakėte į klausimus, išdėstėte savo mintis, be abejo, dialogas tęsis kartu su komisarė e, Gabriel ir visa jūsų komanda šiais visais svarbiais klausimais. O dabar paskutinis mūsų rytinės darbo tvarkės punktas. Komisija pristatys ataskaitą apie atviroje jūroje vykstančių naftos ir dujų gavybos operacijų saugą. E, komisija atstovauja Stefan e, Moser, kuris yra energijos GD skyriaus vadovas. Noriu priminti, kad ši saugos direktyva buvo patvirtinta 13 metais. Po to, kai įvyko Deepwater Horizon katastrofa Meksikos įlankoje, 2010 metais, tai yra didžiausia panašaus pobūdžio katastrofa istorijoje. E, gavybos atviroje jūroje saugos direktyva e, turi užtikrinti, kad panašios katastrofos Europoje neįvyktų ir apskritai nepasikartotų, o kad įmonės, kurios atsakingos už šias katastrofas, kompensuotų potencialą žalą, galioja jie įrangai e, gavybos Ir pagal direktyvos 40 e, straipsnį sakoma, cituoju, kad ne vėliau nei 19 Liepos 19 komisija privalo įvertinti kompetitingų institucijų darbą, įvertinti, kaip direktyva yra įgyvendinima. Taigi komisijos atstovas pristatys e, direktyvos įgyvendinimą, 10 minučių prezentacijai ir po to priklausomai nuo to, kiek kolegų liks salėje, bus klausimo atsakymų raundas. Taigi, ponė Mozerį, žodis jums. Much, uh, Dėkoju, ponė Bužo. Mm, sveikinu Jūs užėmus pirmininko postą šiame komitete. Man labai malonu, kad mane pakvietėte uh, ta mm, jūrų saugos direktyva yra labai svarbus teisės aktas nes turim e, vengti rimtų nelaimių ES vandenise, tiek ten dirbančių žmonių e, labui ir saugai užtikrinti, tiek aišku ir e, saugant aplinką, kad galėtume žvejoti, turistauti ir visa tai vyktų švarioje aplinkoje. ES vandenise dar yra 500 įvairių veikiančių platformų ar kitų įrenginių. E, kai kurie jau pradėjo veikti 2000-aisiais, e, kai kurie yra jau nebeveikiantis ir planuojama kai kuriuos stabdyti. 16 ir 17 metų e, veiklos saugumo ataskaitos tų įrenginių yra geros, jokių nelaimingų atsitikimų nebuvo, bet yra ir ne visai gerų dalykų, kas pablogėjo, kai dujos ar nafta e, staiga išleidžiami, neplanuotai išleidžiamos į aplinką, bet mažiau stebima e, nevaldymo situacijų ar netinkamos kontrolės situacijų. Valstybės narės privalo pateikti aiškę informaciją komisijai ir yra atitinkamas įgyvendinimo reglamentas, kuris būtent apibrėžia, kaip ta informacija turi būti pateikta, pateikiamos tokios lentelės ar šablonai, kad būtų galima palyginti valstybių narių pateikiamą informaciją ir noriu pasakyti, kad visos valstybės narės, išskyrus Junktinė karalystė, pateikė išsame informaciją apie tokius įrenginius, o Junktinė karalystė pasinaudojo teisėtą išlygą. Kai kalbama apie mm, tam tikrą laikotarpio ribojimą dėl tokių įrenginių, kurių e, sauga yra vertinama. Bet Junktinė karalystė taip pat pateikia informaciją apie daugelį savo įrenginių, tai yra e, apie 139 iš 188. Kaip jau minėjau, e, tų išrenkamų, nebenaudojamų įrenginių e, skaičius didėja. 17 e, metais 6 jų veikla buvo stabdama, e, dviejų Italijoje, o tik du pradėjo veikti nauji, vienas Junktinėje karalystėje ir vienas Niderlanduose. Taip pat yra tokių plūduriuojančių įrenginių, bet jų labai nedaug, tik vienas. Taigi, bendra tendencija yra, kad gamyba iš tokių įrenginių mažėja nuo 2010 metų ir Šiaurės jūroje ir Atlanto vandeninė viduržėmio jūroje mažėja tokių įrenginių skaičius, bet Italija, Kroatija nemažai naudoja tokius įrenginius. Kita svarbi Kitas svarbus mm, mm, regionas yra Jodoji jūra, Bulgarija, Rumunija, taip pat rytų viduržėmio jūros regionas, taip pat ir Egiptas. Čia mes mm, bendradarbiaujame e, su Egiptu, keičiamės tą gerąją praktiką, siekiame užtikrinti, kad jie galėtų pasinaudoti uh, Taip pat ir valstybės narės galėtų pasinaudoti ir keistis gerąją praktiką. Pagal e, jūrų apsaugos direktyvą valstybės narės e, turi nuolat tikrinti tokius įrenginius ir kuo daugiau tų įrenginių yra, tuo dažniau tos inspekcijos turi būti atliekamos. Ir ataskaitoje Taip pat yra informacija apie tai, kiek tokių patikrinimų buvo atlikta, kalbant apie nelaimingus atsitikimus. Tai yra mm, įvykiai, apie kuriuos reikia pranešti, tai yra e, svarbus įvykiai ir taip pat yra e, e, rimti įvykiai. Tai yra įvykis, kurio potencialas kuris potencialiai gali pasibaigti mirtim arba rimtais sužeidimais. Bet mm, galime pasidžiaugti, kad nei 16, nei 17 metais e, nebuvo mirčių, bet e, buvo ta avarija viena Junktinėje karalystėje, viena Danijoje ir viena Niderlanduose, kurios galėjo pasibaigti mirtimi, bet mm, galime džiaugtis, kad nepasibaigė. Ir tada aišku, kad e, valstybės narės turi imtis atitinkamų priemonių, kad tokie dalykai nepasikartotų. Taip pat e, tie e, įvykiai, apie kuriuos reikia pranešti, jų buvo daugiau - 30 Junktinėje karalystėje, 13 Niderlanduose ir, ir atitinkamai po kelis kitose valstybėse narėse. Visat kažkas atsitinka, bet svarbiausia yra, kad jei atsitinka tokia avarija, kad ją būtų galima im, kontroliuoti, imtis apsaugos priemonių ir pasimokyti. O tie įvykiai, apie kuriuos reikia pranešti, buvo nepageidautinas e, metano ar naftos nutekėjimas į aplinką Aišku, kad tai yra neprimtina, bet tai laiks nuo laiko atsitinka tokioje pramonės srityje. 13 procentų tokių atvejų atsirado tokių avarijų dėl kontrolės trūkumo, dėl 2 procentai dėl nederamų apsaugos priemonių ir taip pat keletas atvejų buvo dėl e, laivų susidūrimo. 16 metais, 17 metais nebuvo. Taigi e, galim pasakyti, kad mus tenkina tie duomenys, kurios pateikia valstybės narės, bet gaila, kad dar įvyksta tų avarijų tokio masto, apie kurias reikia pranešti ir turim tų avarijų. Bet lyginant Europos e, Sąjungos šį sektorių e, su kitomis pasaulio šalimis, tai situacija visai gera 17, 17 metais, bet negalim čia nieko nedaryti ir turim siekti, kad deramas saugumas ir toliau būtų m, mm, užtikrintas. Jūrų saugos direktyvos m, mm, peržiūra. Pažiūrėsim apskritai į visą direktyvą ir jos pagrindinius elementus, kalbant uh, ir apie tokių įrenginių stabdymą ir išmontavimą. Ir mes siekiame, kad e, turėtume visą reikalingą informaciją apie taikomas taisyklės, pagrindinės problemas ir pažiūrėsim, ar ta direktyva būtent tinkama visom problemom spręsti. Taip pat nepriklausomas vertinimas e, ir kiti aspektai susijęs su direktyva bus peržiūrimi ir mes to vertinimo mm, projektą siūsime mm, valdybai, mm, po to projektas keliaus į parlamentą ir tarybą. Tai įvyks maždaug kitų metų antrame ketvirtyje. Ir taip pat mm, tai iš dalies mm, atlieps tiem Europos parlamento pranešimam. Praeitos kadencijos parlamento pranešimam susijusiam su atsakomybė, kolektyvinė atsakomybė ir baudžiamąją atsakomybę. Tai tiek galėčiau pasakyti. Dėkoju visiems uždėmesi ir esu pasirengęs diskusijai. Dėkui, ponė Mozerį, už jūsų paaiškinimus. Labai svarbu, kad ta direktyva būtų tinkamai gyvendinta, kad mažėtų avarijų, nelaimingų įvykių skaičius. Ir aišku, labai svarbu, Mm, palaikyti glaudžius ryšius su valstybėmis narėmis. Galbūt ne visos viening, vienodai ar su vienoda energija tą direktyvą įgyvendina. Ar būtų kolegų, kurie turėtų klausimų, tai prašom. Prašom, ponas Blos, žalieji. Sveikinu pirmininkę. Mes turime šiek tiek klausimų. Tikiuosi, kad į juos atsakysite. Tai pagrindinis klausimas būtų toks. Turim laikytis Paryžiaus sustarimo ir 1,5 laipsnio tikslo. Ir tai yra e, visos komisijos ambicija. Ir ponios von der Leyen laiške buvo tas pasakyta. Kaip jūs žiūrite į naujas, naujas tas platformas dujų ir naftos gavybos platformas jūroje? Direktyva nenumato, kad įmonės, ekonominės veiklos subjektai turėtų reikalingą uh, E, lėšų sumą avarijos atveju mm, žalai padarytai padengti. O ta žala iš tiesų yra labai didelė. Praėjusi, praėjusią Liepą paskutinis vertinimas buvo atliktas ir turėjote anksčiau peržiūrėti tą direktyvą, bet nespėjote to padaryti. Tai noriu paklausti, kodėl, kodėl nespėjote iki numatytos datos peržiūrėti direktyvos ir kiek ilgai dar lauks parlamentas direktyvos vertinimo ir jos peržiūros. Dėkui, ponė Blaus, toliau ponė Ernest. Ačiū. Nepaprastai svarbi direktyva, visi sutarė dėl to. Klausimas tikrai nepaprastos svarbos, jūs įvardinote, kas pasikeitė po 13 metų, kas dar turi būti padaryti, dėl tų skubaus reagavimo planų viskas aišku, tačiau noriu pasiteirauti dėl atlikto vertinimo. Įgyvendinant direktyvą dar reikėtų nemažai ką patobulinti, pavyzdžiui, sunkios avarijos yra tik tada, kai yra sužeistųjų ir žuvusių, tačiau yra ir taršos mastas, kiek nukenčia vanduo ir pakrantės, į tai nekreipiamas dėmesys, taigi čia reikėtų patobulinti situaciją, daug organizacijų už tai kovoja. Kalbant apie civilinę saugą, ir tarp valstybiniai prašymai atlyginti žalą turi būti sėkmingiau nagrinėjami. Kol kas čia tikrai reikia pasitemti, kažkiek pažangos yra, kaip minėjote, bet man dar neatsakytų lieka klausimas, kaip jūs traktuojate taršą aplinkai, kaip reikėtų uh, čia tobulinti gyvendinimą ar pačią direktyvą. Ar jūsų atliktame vertinime šis elementas susilaukė pakankamai dėmesio? No, no, no other further interventions. Uh, tai jeigu daugiau pasisakymų nėra, tai pakviesiu namus ir atsakyti į šios du klausimus, gal greičiau pasisakymus, nes tai daugiau nei klausimai. Ir aišku, dar jis galės padaryti ir baigiamasias išvadas. Buzoj, um... Ačiū, ponia Buzoj. Visų pirma, pana Blos, klausimas dėl Paryžiaus sutarimo. Komisija įsipareigojusi siekti dekarbonizavimo ir žaliojo kurso patvirtinimo ir gyvendinimo, laikantis mūsų didelių užmojų. E, šiame kontekste, aišku, mes vis dar mm, susidarėme su dabartinė energetikos sektoriaus struktūra. Aišku, ateityje ji tokia nebus, kalbant apie mm, dujų ar naftos gavybą ES, mes aišku turime visų pirma pasirūpinti sauga. Tai yra vienas iš aspektų, dėl ko turi būti intensyviai dirbama. Kitas klausimas yra dekarbonizavimas, kaip užtikrinti, kad mūsų energetikos sistema pateisintų užbrieštus tikslus. Uh, Mm, kurie atitinka Paryžiaus susitarimą, taip pat ir, ir e, įsipareigojimas tarptautiniams partneriams. Be abejo, mes turime siekti didelių užmojų dėl dekarbonizavimo, dėl e, aplinkai neutralaus poveikio ekonomikos kūrimo. E, mes turime ES visų pirma susitvarkyti. E, kad viskas būtų taip, kaip reikia dėl dujų ir naftos gavybos, kuri vis dar vykdoma, taip pat ir offshore'inės. Tai, ką Jūs pasakėte, yra labai svarbu, turi būti iš esmės išanalizuota, kas dar turi būti pagerinta ir dabar atliekamas įvertinimas. Iš esmės yra mm, visi argumentai apriepiami viena ar kita kryptimi mm, analizuojami, ką komisija toliau, toliau turėtų daryti. Ir to pagrindu, tų, tos analizės pagrindu komisija jau galės spręsti dėl tolesnės e, nuomonės formavimo ir žinoma atsižvelgs komisija į, į parlamento ir tarybos pozicijas. Uh, Taip pat e, tai gali, aišku, lemti ir teisės aktų pakeitimus. Jūs minėjote terminą praeitą Liepą, labai apgailestaujame, kad to įvertinimo negalėjome užbaigti iki Liepos nusakyto termino, labai už tai atsiprašome, tiesiog negavome pakankamai duomenų ir todėl mes nusprendėme, kad svarbiau visgi yra kokybė įvertinimo, todėl nusprendėme dar čia jau skirti šiek tiek daugiau laiko, bet surinkti tinkamus ir pakankamus duomenis, bet to reikia nepamiršti, kad bet įvyko ir institucijos pasikeitimai, taigi tai nebuvo galbūt pats tinkamiausias e, momentas pristatyti mm, įvertinimo rezultatus. Tai na, mes tikimės, kad e, galima kažkaip taip pateisinti tą e, vėlavimą. Aišku, mes dirbome su konsultantais, su suinteresuotomis šalimis, daug konsultantų patarimų gavome, dar laukiame daug informacijos iš valstybių narių. Ne visuomet viską gauni iš karto, turi kartais e, prašyti dar ir dar ir dar, bet tokiu būdu mes kaupiame visus įrodymus. Dabar dėl to, ką sakė ponė Ernst, taip iš tikrųjų, kai ką reikia koreguoti, kol kas mes dar negalime daryti tokio išvadų, laukdami galutinio įvertinimo. Dėl atsakomybės klausimų, čia iš ties reikia įvertinti, ką turime. Uh, ir ES sistemos, kokie yra pranašumai, ar tai galima palikti nacionaliniams sistemoms, kurios reguliuoja atsakomybę labai svarbu tikrai atsižvelgti tai, kas yra stambi avarija, sakykime, nelaimingi atsitikimai, kad jūs teisingai viską pasakėte, aš suprantu, plačiau vertinant visą kontekstą, aplinkos, pavyzdžiui, užteršimas, vertinant, koks mastas yra, sakykime, kas, kas apibrieštų stambę avariją. Ir aš manau, kad tikrai pastebėsite, kad mes atsižvelgėme į jūsų komentarus, jūsų signalus praktiškai galbūt nelabai kas keisis, nes valstybės narės bet kokiu atveju turi labai rimtai vertinti bet kokius atvejus, apie kuriuos reikia pateikti ataskaitas. Taigi bet koks incidentas, už, apie kurį teikiama ataskaita, reikalauja detalaus, detalios analizės ir visų reikalingų priemonių iš valstybių narių, kad tai nepasikartotų. Uh, Ir aišku, tikimasi, kad su laikui bėgant e, tokių incidentų skaičius tik mažės. Kaip jau sakiau, dirbame labai glaudžiai su valstybinio ekspertais, valdžios institucijomis, bendrai tikrai yra didžiulis atvirumas diskusijose mm, ir, ir kalbamasi taip pat ir, ir su kaiminėmis valstybėmis, e, ir su tomis valstybėmis, kuris užsijima offshore veiklą tai yra gavybos veikla atviroje jūroje. Bendrai sistema, galima sakyti, tinkama yra, direktyva yra tinkama užbriežtiems tikslam, bet aišku, tai e, netmeta, galim, ne, nepanakina e, tokios tikimybės, kad galbūt ateityje bus kažkas tobulinama ar gerinama. Ačiū. Uh, Ačiū, bet dar labai norėčiau suteikti žodį Ponui Blos, kadangi dar šiek tiek laiko turime, jis paprašė labai trumpai e, kažką noriu pakomentuoti ar paklausti. Labai ačiū, ačiū labai už šią suteiktą galimybę dar šiek tiek pasiteirauti, labai ačiū už jūsų jau užsakytus komentarus. Tai jei teisingai supratau, direktyvos peržiūra buvo numatyta e, Liepai, tai reiškia, kad tas įvertimas turėjo būti atliktas dar anksčiau. Tai aš noriu paklausti dabar, ar jūs dabar galėtumėt mums pateikti terminus, iki kada ketinate tai baigti? Nes akivaizdu, kad seniai terminai nebuvo įvykdyti, tai dabar norėčiau išgirsti, kokios, kokie būtų dabar planuojami terminai, iki kada ketinate viską baigti. Oh, Ačiū taip. Mes taip supratome, kad peržiūra tai ir reiškia įvertinimas, kaip direktyva veikia. Vertinant iš geresnio reguliavimo požio taško, mes visų pirma turime atlikti įvertinimą. Tai aš manau, Taip, reikia pasakyti, kad, kad įvertimas turėjo būti baigtas iki Liepos ir dar kartą norėčiau dėl to atsiprašyti, argumentus visus jau pateikiau ir mes galvojame, kad vardan geresnio reguliavimo reikia visų pirma pateikti poveikį vertinimo studiją ir jeigu būtų nuspręsta, kad uh, reikia keisti direktyvą, tai tuomet jau reikėtų platesnių diskusijų su Europos parlamentu ir taryba, na ir aišku, komisija viduje. Reikėtų analizuoti, ar komisija mm, norėtų ir turėtų pagristų priežasčių teikti teisės akto pasiūlymų, keitimo pasiūlymus. Tai čia e, įvertinimas turėtų būti pateiktas vėliausiai iki kitų metų vėliausiai kitų metų antrą ketvirtį ir tada jau būtų galima spręsti, ar vertėtų teikti siūlymus dėl teisės akto keitimo ir, ir čia jau reikėtų diskusijų, kurios, manau, galėtų vykti kitais metais, gal net ir kiek ilgiau nei per kitus metus, žiūrint, kiek, mm, kiek giliai reikėtų uh, analizuoti, ar reikia e, teisės akto keitimų, ką parodytų mūsų dabar atliekamas įvertinimas. Labai ačiū, labai ačiū, kad atvykote į posėdį, labai ačiū už suteiktus paaiškinimus. E, siekiame, kad tas procesas e, vyktų ir, aišku, kaip galima sparčiau, bet ir be abejo tinkamai, turint visą reikalingą informaciją. Akivaizdu, kad ne viskas yra Europos komisijos rankose, bet mes prašytumėm jūsų visą šį darbą atlikti kaip galima greičiau. Ačiū kolegoms, ačiū vertėjams savo pirmą darbo kaip įtrė e pirmininko dieną. Norėčiau padėkoti vertėjams už pagalbą ir palaikymą. Ir dabar susitiksime 14.30.